gavau tarybos poziciją dėl pirmo svarstymo, o taip pat ir komisijos poziciją. Yra e, gautas dokumentas, parlamentas gali pateikti savo nuomonę per tris mėnesius, terminas pradedamas skaičiuoti nuo rydienos. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos.